Ir dabar užleidžiu vietą e, savo buvusiai e, kolegiai. Ir pereisim prie kito darbo tarkės punkto - Šiaurės Airijos padėties. Merci. Euh, Dėkuoju. E, pradėsime diskusijas apie Šiaurės Airiją ir ponė Kretu pirmoji pasisakys komisijos nariai. Pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, man labai malonu grįžti pas Jūs šį kartą pasisakyti komisijos vardu, sureaguoti Europos komisijos prašymą, padaryti pareiškimą apie taikos procesą Šiaurės Airijoje. Ir uh, mes dirbame kartu su e, Šiaurės Airijos vadovais po to, kai buvo 1993 metais taikos deklaracija gruodžio mėnesį pasirašyta. ES iškart pasveikino šios deklaracijos pasirašymą ir įsipareigojo prisidėti prie regiono socialinės ir ekonominės pažangos, įskaitant ES programų finansuojamų ištraktinių formų gyvenimą. Per šį laikotarpį ES ir jos institucijos, taip pat įvairios konsultacinės struktūros labai daug dėmesio skyrė taipos procesui. Man e, visiškai e, įprasta yra tai, kad Europos e, kad procesas yra sėkmingas, pagristas ekonominė integracija. 1994 metais iškart, kai e, Šiaurės Airijos sukarintos grupuotės paskelbė, kad visiškai nutrauks smurtą, tuometinis komisijos pirmininkas Žakas Deloras e, E, paskelbė, kad komisija yra pasiryžusi prisidėti prie taikos ir susitaikymo proceso. Parlamentas e, pritarė komisijos iniciatyvai ir buvo patvirtintas pagalbos priemonių paketas e, socialiniam, ekonominiam stiprinimui, Tai e, buvo tokia novatoriška programa, PIS programa, kuriai pritarė parlamentas ir valstybės narės 95 metais. Ji buvo skirta Šiaurės Airijai, taip pat pasienio regionams Airijoje ir ten gyvena 2,3 milijono žmonių. E, ir e, iki 2003 metų ES skyrė maždaug 1,3 e, milijardo eurų trims etapams šios programos ir dalis lėšų taip pat buvo skirta iš valstybių narių. Mes rėmėme bendrijos projektus socialinėje ir ekonominėje srityje, bendrose erdvėse taip pat siekėme, kad būtų užgytos praeities e, žaizdos. E, E, naujam laikotarpiui 14-20 metams parlamentas ir valstybės narės sutarė e, gyvendinti naują PIS taikos programą ir bus numatyta e, maždaug 230 milijonų eurų ir maždaug 40 milijonų valstybės narės dar įneš. Gerbiami nariai, taikos programos yra laikomos sėkmingomis daugeliu požiūrių E, tai yra vienas svarbus elementas platesnėme taikos procese, e, kuriame, kaip sakiau, pirmiausia dalyvauja dvi valstybės narės. Reikia pripažinti, kad programos e, nėra kažkoks greitas problemų tiesiog sprendimas. Tai yra ilgalaikė partnerystė ir bendravimas tarp bendruomenių ir tarp uh, šalių. Matėme, kad vietoje programos buvo pozityvios, sutinkamos pozityviai tiek Šiaurės Airijoje, tiek Airijoje pasienio teritorijose. Maždaug vienas milijonas žmonių pasinaudojo programomis ir padalytos bendruomenės susivienijo sku... taip pat kuriama bendra ateitis, kuriamas pasitikėjimas. Taip pat mes e, programos padėjo pakeisti žmonių požiūrį. Jie patys e, buvo paskatinti pasižiūrėti į savo įsitikinimus, galvoti apie įvairovę ir siekti kurti naują visuomenę. Trečioji PIS programa e, daugiausia dėmesio skiria ryšių kūrimui vietos lygmenių, padeda žmonėms pripažinti e, praeitį ir e, susitaikyti su jie 500 tūkstančių, 5 tūkstančiai žmonių dalyvavo įvairiuose seminaruose, 7 tūkstančiai žmonių e, gavo psichologinę pagalbą po traumų ir taip pat 14 e, tūkstančių žmonių e, kaip aukos, su, su jais kaip su nukentėjusiais buvo dirbama. Siekiama taip pat įtraukti jaunus žmonės, turi, žmonės turinčius įgūdžių stiprinti pasitikėjimą tam, kad būtų išvengta sektorinio smurto. Taip pat reikia, kad žmonės jaustųsi, jog jie yra savininkai to taikos proceso. Žmonės turi patys ieškoti sprendimo savo problems. Bet mes žinome, kad uh, yra tam tikrų problemų, dėl kurių taikos procesas e, nukentėjo. Europos Sąjunga priėmė sprendimą 14-20 metams e, paremti toliau taikos procesą ir pripažino, kad iš tikrųjų reikia dar e, daug ką padaryti. Kaip žinia, daugiametė finansinė programa 14-20 metams taip pat programų įstatinėminė bazė leidžia tam tikras priemonės taikyti. Taikos programų programos projektas iki 20 metų buvo pateiktas valstybėms narėms rugsėjo 22 dieną, o komisija dabar e, rengia savo pastabas e, bus siekiama programomis e, Šiaurės Airijos žmonėms, jauniems žmonėms sukurti naujas galimybės. Mes turime pirmiausiai padėti jaunimui, jeigu norime užtikrinti labiau tolerantišką visuomenę, kuris sugebės atsisakyti praeitie e, tvyrojosios nepykantos. Mes neturėtume vengti opių problemų sprendimo ir siekti užtikrinti, kad visos politinės partijos rems naująją programą labai svarbu prisiminti, kad e, PIS programa, nors ji labai svarbi, kadangi teikia finansavimą, nėra vienintelė ES paramos taikos procesų išraiška. Maždaug 350 milijonų eurų ES yra skirusi, skirusi per du dešimtmečius e, per tarptautinį fondą Airijai. Tai buvo e, taikai ir susitaikymui skirti pinigai Ir nuo 2007 metų, kai institucijos e, Šiaurės Airijoje gavo daugiau savivaldos e, laisvių ir teisių, pirmininkas Baroso taip pat įkūrė atitinkamą komisiją, kuri e, leidžia gyvendinti tam tikras politinės priemonės. Komisijoje veikia ši Šiaurės Airijos specialioji grupė ir Ji e, sustiprėjo per e, metus, dabar yra EU 18 direktoratų, kurie dalyvauja tos komisijos veikloje ir padedame platesnė prasme plėtoti socialinę ekonominę mm, šio regiono būklę. E, taip pat buvo pristatyta šios grupės veikla per pastarosius septynerius metus. Aš norėčiau pripaž... pasidžiaugti komisijos e, vaidmeniu ir taip pat Peteris Robinsonas bei Martinas Baginės, Airijos ir Šiaurės Airijos atstovai pripažino komisijos vaidmenį ir taip pat tikiuosi, kad šios darbo grupės veikla naujojo komisijoje bus taip pat sėkminga. Ačiū. Ir dabar išklausysime frakcijų atstovų pasisakymų. Šonas Kelis, EPP e frakcijos vardu, prašau. Dviems minutėms. Kaip mm, Šiaurės Airijos fondo klausimo pranešės e, praeitoje parlamento kadencijoje džiaugiuosi šią rezoliuciją dėl Šiaurės Airijos ir tuo, kad šis klausimas svarstomas šiandien parlamente. Taip pat noriu pasveikinti komisijos narę, buvusią kolegę. Man tikrai malonu į ją kreiptis šiandien. Be bejonės Šiaurės Airijos taikos procesą galima laikyti stebuklu žmonės, kurie nekentė vienas kito, kurie buvo pasiruošę at, atsukti vienas kitą ginklą, pasikeitė, buvo pasirašytas susitarimas ir e, didžiojo penktadienio susitarimas, kuris pasiteisino. E, Daugelis žmonių, e, kurie dalyvavo e, gyvendinę svarbius projektus, gali patvirtinti, kad tai buvo sėkmės projektas. Tačiau dabar e, viskas šiek tiek sulėtėjo. Dar, dar procesas nesibaigė, dar reikia išspręsti daugybę klausimų. Aš tikiuosi, kad paskatinsime abipusę siekti tai padaryti atvira dvasia. Noriu pasidžiaugti tuo, kad pastarausiamis savaitėmis. E, e, pirmasis vicepremjeras Maginesas, taip pat ponas Robinsonas lankėsi čia ir jie visi teigia, kad Šiaurės Airija Europą laiko draugu. Ir būtent tokia dvasia teikėme šią rezoliuciją, nes Šiaurės Airijos žmonės nori taikos. Su kolegomis neseniai lankiausi e, taikos pro, PIS e, programos įgyvendinamus projektus, apžiūrėjome žmonės savo, kad jie svarbus ir todėl svarbu, kad visos politinės šalis susijęstų ir aptartų paveldo ir išliekant klausimus ir kitus klausimus, kad būtų galima eiti toliau priekin. Ačiū. Pone Keli, jums yra mėlynoji kortelė. Ar sutinkate atsakyti klausimą pagal tą kortelę? Ponas Eferič, pusę minutės turite. Ačiū. Pritariu su visomis jūsų mintimis, ponė Kelė, ir noriu, kad viskas eitų priekin. Tačiau išlieka kai kurių su praeitimi susijusių klausimų viską, kas susiję su Šiaurės Airija. Mano apygardoje yra Birmingemas ir. Žmo, žmonių, kurie žuvo dėl Šiaurės Airijos įvykių, šeimų nariai vis dar negali sustaikyti su tuo, kad jų klausimas neišspręstas. Iš tikrųjų, su istorija susiję klausimai turi būti sprendžiami. Kai kurie iš jų buvo sprendžiami pastaruosius keletą metų ir toliau bus sprendžiami, nes tai yra taikos proceso dalis. Žmonės turi įvertinti situaciją, pažvelgti į tai, kas įvyko ir bandyti uh, siekti taikos ir teisingumo visų susijusių labui. Būtų neteisinga kažką teisti, smerkti čia parlamente, bet žinoma, visi nori taikos ir visi nusipelno galimybės tą klausimą palikti uh, istorijoje ir eiti priekin. Ačiū toliau, ponas Morajas, dėl minutėm. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai aš taip pat noriu pasveikinti komisijos narę, kuri buvo mano frakcijos narė. Buvau viena, esu vienas iš bendro pasiūlymo priimti rezoliuciją autorių ir tikrai didžiuojasi, kad tai jau tokia galimybė jį renkti savo frakcijos vardu. Mes Europos parlamente norime, kad e, būtų e, visiems laikams išspręstas konfliktas ir tinkamai gyventas didžiojo penktadienio susitarimas. Ta ta rezoliucija yra puikus priminimas apie galimybę išspręsti konfliktus ES ir svetur. Žinoma, tai labai svarbi Jungtinės karalystės istorijos dalis, Šiaurės Airijos bei Airijos istorijos dalis. Mes netrukus išklausysime pono Nicholson pasisakymą, tai bus ypatingas momentas. Mes visi dirbome su Šiaurės Airijos partijomis ir per, per mano partiją mes turime galimybę bendradarbiauti su Šinfein, su kitomis partijomis, kalbėjome apie susitaikymą ir visi žinome praktinių susitaikymo pavyzdžių ir kad tai įmanoma. E, rezoliucijoje teigiame, kad norime jog viskas būtų, eitų pažangos link ir kad niekas nebūtų užmiršta tose diskusijose. Yra nemažai problemų, kurias reikės spręsti ir kurios pareikalaus e, opių politinių diskusijų. Mes norime, kad pažanga vyktų remiantis pozityvių pavyzdžių. Taikos proceso esmė yra gebėti užjausti kitą. E, Reikia bandyti įsigilinti, ko kita pusė nori, ko ji tikisi. Politiniai atstovai, bando dėry, kurie bando išspręsti šį konfliktą, turi e, bandyti įsivaizduoti, ką mano jų oponentai. Taip bus galima pasiekti kompromisą. Ir kaip žinome, politika ir yra kompromisų menas. ES vaidmo buvo labai svarbus šioje istorijoje. Komisijos narė apie tai kalbėjo. Mes didžiuojamės to ES vaidmeniu ir tikimės, kad toliau galėsime prisidėti prie taikos proceso Šiaurės Airija. Ačiū, ponia Morajas. Žodis ponui Nikolson pusantros minutės saka ir vardu. Ačiū. Pone pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasveikinti komisijos narę parlamente ir e, tikiuosi sėkmingai su jumis bendradarbiauti ir taip pat nuoširdžiai tikiuosi, žinau, kad tik pradėjote uh, E, dirbti, bet žinau, kad lankysitės ir pas mus kitų metų pradžioje, kad įsitikintumėte, kiek gerų darbų Europa nuveikė e, Šiaurės Airijoje. Šiandienos diskusijos sutikė galimybę Šiaurės Airijai, Europos Sąjungai patvirtinti dar kartą savo paramą Šiaurės Airijai. Mes daug nuveikėme ten per keletą dešimtmečių ir kai kuomet nedidelė mažuma bando įplieksti smurtą e, mūsų regione, mes suvokiame, kad norime kurti geresnę visuomenę. Džiugiuosi komisijos narės įsipareigojimu pažadu toliau e, remti Šiaurės Airijos taikos procesą. PIS programų e, įgyvendinimas, taip pat speciali komisijos darbo grupė skirta Šiaurės Airijai parodė, kad galima pasiekti pažangos. Ir turime suvokti, kad tas procesas dar nesibaigė. Šiaurės airiai dar reikia daug nuveikti ir suvaidinti svarbų vaidmenį. Džiugu, kad komisarė Kretų e, gražiai atsiliepė apie tą darbo grupę noriu priminti vieną dalyką, vieną klaidą šiaurės, apie Šiaurės Airiją, kuomet žmonės prieš keletą metų mane kalbėjo, kad Šiaurės Airija yra baigtas, žlugęs reikalas, bet taip nebuvo. Dabar žodį suteiksiu poniai Harkin. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė ir aš norėčiau pasveikinti komisijos narį atvykusiai į parlamentą. Pažvelgusi ilgą istoriją, tai pirminis ES tikslas buvo baigti visus karus ir rasti būdą, kaip gyventi taikiai visiems. Tie, kas neprisimena karo, atrodo sprendimai gana paprasti, atrodo nes jie priprato prie taikos sąlygų, tai jų kasdien, kasdienybė ir jie kitaip neįsivaizduoja gyvenimo. Tačiau taika nėra savaiminis dalykas. Taikos, taika niekur nepasiekta iki galo. Tai yra procesas, tai yra kelias į priekį, kaip kad kalbant apie Šiaurės Airiją. Tačiau Šiaurės Airijos taikos procesas dar kūdikio marškinėliuose dar reikia jį remti, reikia jam padėti tas e, procesas iš tikrųjų tęsiasi. Tad mes turėtume remti šį procesą ir žengti tolimesnius žingsnius, nes kito kelio nėra. ES buvo sąžininga tarpininkė, prisidėjo prie didelių taikos programų e, kuriomis siekiama sutaikyti bendruomenės, sustiprinti padėtį, padėti jauniems žmonėms ir vaikams. Kalbant apie pastaruosius, tai reikėtų didesnį dėmesį e, skirti e, tų jaunimo integravimo ir mokymo programoms. Tai tikrai būtų teigiama pradžia. Ačiū. Taip dabar e, toliau viena minutė, skir, pusantros minutės skiriama poniai Andersonui. E, Prieš tris savaitės ministras pirmininkas Maginesas pateikė naujausios informacijos apie Airijos taikos procesą. E, pirmininkas Šulcas kalbėjo šiuo klausimu Strasbūrė per plenarinę sesiją. Ir rezoliucijoje sakoma, kad e, taikos proceso įgyvendinimas atsidūrė aklavietėje. Ir todėl mes turėtume uh, E, prisidėti visi tam, kad būtų išspręstas konfliktas ir kad būtų įgyvendintas didžiojo penktadienio susitarimas ir kiti. Tad e, apie tai mes kalbam čia ir tai rodo, kad iš tikrųjų taip yra. Tad ES visai rėmė Airijos taikos procesą ir kartu sukurta specialioji darbo grupė. Tas darbas turėtų vykti ir toliau buvo e, matoma buvusių komisarų Wolf Matys, Hübner, Han ir dabartinės komisijos narės Kretų pagalba. Tad e, buvo kartu e, sukurta, sukurtas bendradarbiavimas ir kartu E, buvo prisidėta prie susitarimo ir kartu prie šitos rezoliucijos e, rengimo. Į ją reikėtų atsižvelgti visos šalis kartu e, Junktinės karalystės ir Airijos vyriausybės. Susitaikinimui reikės dar laiko, tačiau bus pasiektas susitaikymas nes e, kol, kad vis, kad, kol visi suvoksim, kad arba mes e, laimėsim visi, arba priešingų atveju visi pralaimėsim. Ačiū. Toliau. Toliau kitas kalbėtojas ponas Taylor. Viena minutė. Labai ačiū, ponė pirmininkė, kolegos daug žmonių už Šiaurės Airijos gyvenančių mano, kad e, vargai pasibaigė dabar, nors ginklai sudėti, e, vis dėlto taikos kelias dar labai ilgas, kol pasieksi tikrą taiką. Iš ties e, taikos procesui nuolat reikės atsinaujinti ir reikės pagalbos. Mano paties šeima persikėlė į Belfastą ir aš pats tiesiog e, pats buvau liudininkas e, viso šito smurto, nusikalstamos veiklos ir atrodo šiaip jau tai tarsi praslydo pro akis ir atrodo, kad ta tokia antisocialinė veikla susijusi su socialinė, ekonominė padėtimi, tai netiek ne susiję su kultūros ar e, tikėjimo skirtumais. Tad mes iš tikrųjų vėlgi turėtume nukreipti e, žmonių akis nuo, nuo smurto ir todėl tikrai sveikintina šita bendra rezoliucija. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį poniai Notal. Vienai minutiai. Komisijos narė. Vakarų pasaulis ką tik tai paminėjo Berlyno sienos kritimo 25-asis metinės. Noriu priminti Jums, kad Belfaste saugumo siena tebėra skiriant jį bendruomenės. Yra tam tikros formos taika, bet kur yra klestėjimas? tuo pat metu, kai Junktinė karalystė, uh, turi, pasakyta buvo Junktinė karalystė, kad uh, e, jie reikės sumokėti 1,7 milijardus ES biudžetą, Šiaurės Airija turėjo, jai buvo pasakyta, kad turės sumokėti 100 milijonų uh, į biudžetą. Ir uh, dabar kasdien 55 milijonus e, eurų turės Junktinė karalystė mokėti Airijai, Šiaurės Airijai, atsiprašau, Europos Sąjungoje, tačiau galėtų išleisti tuos pinigus Šiaurės Airijoje, nes to labai reikia. Po šio krūvino karo mes dabar esame ekonominėje dikynėje. Reikia, kad Airijos Respublika, Junktinė karalystė, Amerikiečiai, Europos Sąjunga e, padėtų, nes e, nepavyko padaryti visko iki galo, dar daug ką reikia pasiekti. Jums patik, norima pateikti klausimą pagal mėlynosios kortelės sistemą. Prašom, ponė Brok, žodis suteikiamas jums paklausti. Pone Nutal, ar jums negėda vidaus politika? neteisingų finansinių skaičių minėjimas. Jūs tą e, naudojate savo šalies vidiniai propagandai. Kalbame apie taikos procesą. Europos Sąjunga suvaidino puikų vaidmenį pasinaudoti taikos procesu ir bandyti suvedinėti sąskaitą susijusią su politiniais vidaus dalykais e, prieš rinkimus, tai, ne, tai yra pigus dalykas, ponė. Bet aš kalbu ne apie jūsų šalį, apie savo. Komisija sakė, 350 milijonų eurų per 10 metų bus skirta. Bet e, mes, Junktinė karalystė, per šešias dienas turime Europos Sąjungoje tiek sumokėti. Klausykite Aš mielai palikčiau Europos Sąjungą, ponė Brokai, nes mano šalis bus, būtų laisvesnė, demokratiškesnė, e, būtų turtingesnė, negu kad įstrigusi šioje korumpuotoje organizacijoje. Bet e, svarbus dalykas, kad taikos procesas žengia į priekį, bet ekonominė prasme stagnuoja Šiaurės Airija. Ir jeigu mes taupytume pinigų, nemokėdami ES, galėtume daugiau investuoti į, Europos Sąjung, į, į Šiaurės Airiją. Dėkuoju. Toliau, ponė Dodds, pusantros minutės, prašom. Dėkoju. Gerbiam pirmininkė, komisijos narė. Europos Sąjunga yra sena Šiaurės Airijos draugė ir šį vakarą man malonu buvo iškirsti, kad parama per ateinančius mėnesius tęsis. Šiaurės Airija vertina paramą o mes savo ruoštų toliau kūrėme taikę ir turtingesnę visuomenę. Mes labai daug ką padarėme per praėjusius metus, e, kurdami taikesnę visuomenę. Respublikonai, kurie e, užsiemė terorizmu, e, pasiekė savo tikslų ir dabar dalysi valdžia su unionistais mūsų asamblėjoje ir dirbama išskirtinai taikių demokratiškų pagrindų. Ir aš tikiuosi, kad disidentiškas e, respublikonizmas neįsivyros ir mes turime dirbti demokratiškai ir kad laimės demokratija. Mūsų tikslas yra sukurti e, turtingesnę Šiaurės Airiją, kuri bus gerbiama Mes norime, kad veiksmingai funkcionuotų mūsų demokratinės institucijos ir tai yra esminis dalykas, kuriant tokią realybę. Nesenos apklausos, naujausios apklausos rodo, kad e, e, Šiaurės e, Airija yra labai remiama Junktinėje karalystėje ir ji pagrįsta abiemis, abiemis tradicijomis Šiaurės Airijoje. Jeigu mes tęsime e, diskusijas ir sieksime išspręsti likusias problemas, įskaitant vyriausybės funkcionavimą, unionizmas pasireikš pozityviai. Mano partija nori kad vyriausybinės struktūros būtų optimizuotos, kad būtų lengviau uh, priimti sprendimus ir kad būtų lengviau vyriausybė pasiekti rezultatų Šiaurės Airijos. Ačiū, ponė. Jums e, yra melinoji kortelė keliama. Ar sutinkate sakyti klausimą pagal ją? Jei taip, prašau. Turite pusę minutės. Junkite mikrofoną. Pone pirmininkė, Pone Dots, jūs sakėte, kad Šiaurės Airijoje e, sentimentai yra už tai, kad ji liktų jungtinėje karalystėje. Aš sutinku, jei Polas Natlas pasiektų savo tikslo ir e, jungtinė karalystė e, išstotų iš Europos Sąjungos, ar e, keistusi kokią nors dinamiką šioje saloje, ar būtų noro iš kurios nors bendruomenės susivienyti. Iš tikrųjų yra problemų su mikrofonais. Ačiū už klausimą. Aš sakau, kad dabar e, yra daugiau žmonių, kurie pasisako už tai, kad Šiaurės Airija liktų Junktinėje karalystėje, e, pagristi e, įvairiais nepriklausomais tyrimais ir apžvalgomis atliktais Šiaurės Airijoje. Jie atskleidžia, kad daugiau Šiaurės Airijos gyventojų sieja save su Junktinė karalystė ir save laiko Šiaurės Airiais. Tai yra įdomus dalykas. Aš netikiu, kad yra kažkokių norų arba siekio uh, Airijoje susivienyti. Nemanau, kad iki 2016 tai abu, taptų matoma. Aš manau, kad viskas įmanoma tik per demokratišką, tik demokratišką žmonių valios dėka. Ir kalbė, pirmininkė nutraukė kalbėtoją. Ačiū Jums už atsakymą, ponas Gonzalės. Pons, dviems minutėms. Ačiū pirmininkė. Džiaugiamės šią rezoliuciją, kurią skatinami e, įstrigę taikos procesai Šiaurės Airijoje. Privalome skatinti taikos siekimą. Tai e, mums tenkanti moralinė pareiga dėl to, kas vyko, o įvykiai Šiaurės Airijoje buvo siaubingi. Negalime jų ir pamiršti. Negalime pamiršti, dėl kokių priežasčių žmonės buvo žudami Jie buvo žudomi Europos tautų vardan, religinių įsitikinimų vardan. Kalbame apie konfliktą, kuris paliko gilių žaizdų ir jos dar nesugijo. Tam reikia laiko. Svarbiausia, kad būtų supratimas Bet negalime pamiršti to, kas įvyko, nes kitaip aukos už viską turės mokėti vienos. Aukos visada moka už terorizmą. Iš tikrųjų, tai yra išskirtinai Šiaurės Airijos klausimas, bet mes, Ispanijos atstovai, norėtume, kad kad nebūtų nebaudžiamumo, kad, nie, kad tai netaptų politikos dalimi, kad aukos nebūtų paliktos vienos. Šiaurės airijos procesuose daugelis žmonių nukentėjo dėl teroristinių išpolių žuvo tūkstančiai žmonių. Teroristai privalo prašyti atleidimo, e, taip pat užtikrinti kompensaciją e, taip pat įvykdyti jiems skirt, skirtas bausmes, kalinimo bausmes. Taip pat turime gerbti visas teroriz, pripažintas terorizmo aukas. Nebaudžiamumas yra ant, pak, pakartotinė mirtis aukoms tuo atveju, jei teroristams pavyktų išsisukti nuo bausmės. Niekur pasaulyje nėra nebaudžiamumo, E, amžinai, tai pasakyti nėra apie Šiaurės Airiją. Ačiū. Dabar ponas Žarukė Atondo pusantros minutės. Ačiū pirmininkė komisijos narė. Kai kalbame kai svarstome šį klausimą, privalome paisyti Šiaurės Airijos partijų patvirtintos pozicijos. Nepamirškime, ką sakė Gandis. Taika yra. Atsiprašau, Indira Gandhi, taika yra kelias priekin, jis sudėtingas, bet turime ištiesti pagalbos ranką šiame kelyje. Jei Šiaurės Airijos visos politinės e, partijos dėl to sutarė, tai yra puiku. Mes turime parodyti supratimą, vertinti, vertindami šį ilgą taikos procesą. Ja, jam reikia politinio palaikymo, reikia suvokti visą paveikslą, visą istoriją, bendrijos turi susitaikyti, bendruomenės turi susitaikyti ir tapti vienos visuomenės dalimi, Europa turi teikti ekonominę pagalbą. Tačiau tai darydami turime nepamiršti ir to, kad tas sudėtingas taikos procesas nusipelno Europos palaikymo. Yra ir kitų istorijų Europoje, pavyzdžiui, Baskų kraštas Ispanijoje. Jis yra ypač svarbus regionas ir mes norime dar kartą paraginti Airijos politinės grupės ieškoti sutarimo, kad Europa galėtų ir toliau remti tą sudėtingą procesą. Labai ačiū. Toliau Demes Maker. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Nors aš pats ir nesu iš Šiaurės Airijos ar iš Airijos, bet e, vakar Diksmaidė miestelėje e, Flandrijoje pasireiškia. Yra, Diksmainė yra karo simbolis ir kartu susitaikymo, taikaus sprendimo simbolis. Ir vėlgi e, savotiška paralelė, kalbant apie taikos procesą Šiaurės Airijoje. E, Flandrijoje matom panašius e, atvejus. Ir vėlgi, iš tikrųjų, ES e, parama buvo labai didelė, tą mes remiam, tik tai dėja nepasiekėm vis dėlto tinkamų rezultatų. Tai neramina ir todėl aš manyčiau, kad Europa irgi turėtų aktyviau dirbti uh, E, įtvirtinant taikos procesą, kad tai iš tikrųjų būtų pavyzdys, kaip spręsti konfliktus Europoje, kitose Europos vietose. Tai kartu e, turi reikšmę ir taik, proces, taikos procesui e, Baskų žemėje. Labai ačiū, ponė Berder. Ačiū, ponė pirmininkė, sveikinu komisijos narę. Nuo 97 metų didžiojo penktadienio susitarimo e, vis dėlto ilgas nemankas kelias nuveiktas, dabar jau yra politinių institucijų, e, juose dirba visos e, šalis. Ir kaip Winstonas Čerčilis sakė, tai ką geriau negu karas. Ir iš tikrųjų Šiaurės Airijoje buvo žengiama taikos linkme. Buvo visos šalis prisidėjo prie šito taikos proceso. Uh, E, prisidėjo siekiant užtikrinti e, ilgalaikę taiką. Tačiau dar yra neišspręstų klausimų. Būtent e, taikos susitarimas dar ne iki galo įgyvendintas. Kartu išlieka ir susiskaldimas tarp bendruomenių, ypač vėl kyla smurto veiksmų. Dėl socialinių, ekonominių priežasčių jauni žmonės griebėsi smurto, E, vandalizmo veiksmų. Ir jauni žmonės tiesiog patenka į smurto spiralę. Tad Airijos taikos e, procesas vaidina labai didelį vaidmenį, juo skatinamas bendruomenių susitaikymas ir per ateinančius penkerius metus ES irgi turėtų remti e, tvirtą ilgos taikos pamatus, kartu prisidėti prie, e, ekonom, prie ekonominių sąlygų gerinimo bendruomenių sutaikymas tam darbas kartu, tik tai šituo prisidėsim prie padėties Šiaurės Airijoje gerinimo. Ačiū. Ni Rijada. Airijos taikos procesas jau pripažįstamas uh, kaip pavyzdys ir įkvėpimo šaltinis kitiems, kurie sprendžia panašius konfliktus. Nors padaryta pažanga, mes vis dėlto turėtume stiprinti taikos procesą ir susitarimų įgyvendinimą. Atėjo laikas kad būtų priimtas e, įstatymas dėl airių kalbos vartojimo, kad būtų pripažįstama kalba ir airių kultūra. Tad tai turėtų būti e, mūsų visuomenės centras. Ir gaila, kad mūsų pasiūlymai, e, juos ne, ne, nebuvo iki galo atsižvelgta. Tiet aš esu tikra, kad vis dėlto kartu su Europos parlamentu mes galim sustiprinti šitą procesą. Ačiū. E, Dėkuoju. Dabar Jill Evans, vienai minutiai prašom. Dėkuoju pirmininkė komisijos narę. 2012 metais Europos Sąjunga, jai buvo suteikta taikos Nobelio taikos premija už tai, kad 60 mečius taiką ir susitaikymą e, Europoje skatina daug žmonių, gal e, pašaipiai žiūrėjo į tai, bet manau, kad žmonės Šiaurės Airijoje, Airijoje tikrai e, gali pritarti tam ir žinau, kad mano rinkėjų daug e, taip pat siekia tų pačių dalykų. Taikos procesas Šiaurės Airijoje, kaip girdėjome, dar nebaigtas, bet yra labai daug pasiekta, nutraukiant smurtą, suartinant skirtingas pusės, e, susodinant jas prie vieno stalo. Mes turime užtikrinti tvarę e, tai, kad teisinga visuomenė, bet tam reikia ilgalaikių, nenuilstamų pastangų. Dėl to ES tai, PIS programos ir ES darbo grupės pastangos labai vertingos. Ir mes turėtume pademonstruoti savo kolektyvinę valią tvariam taikos procesui Šiaurės Airių ir pademonstruoti praktiniais veiksmais šią paramą. Dėkuoju. Toliau kalbės ponia Kliūn. Pusantros minutės, prašom. Dėkuoju. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijos nariai už pasisakymą kuriame buvo pristatytas suteiktas finansavimas paremti taikos procesų Šiaurės Airijoje ir man buvo labai malonu lankytis tose vietose neseniai, kur gyvendami kai kurie projektai ir aš galėjau tiesiogiai įsitikinti, kokią vertę sukuria tie projektai, kai remiamos skirtingos bendruomenės, ypač jauni žmonės, žmonės, kurie nukentėjo nuo smurto, nuo įvairių priežasčių, ar tai fiziškai nukentėjo žmonės, ar žmonės, kurie buvo įtraukti į konfliktą. Sirijoje ir atsidūrė kalėjime. Galbūt tie žmonės, jeigu galėtų apsigalvoti, taip nebesielgtų, bet tikrai buvo labai malonu pamatyti tą svarbų darbą vykstantį vietoje. E, šią savaitę suintensyvėjo dėrybos e, Belfaste, kad būtų toliau tam tikri klausimai sprendžiami e, procesas šiek tiek įsitikinti strigo, bet airijos vyriausybė labai daug ką e, padarė, dirba toliau su Britanijos vyriausybė ir visi turi dirbti, kad būtų pasiektas išsamus susitarimas, kuris būtų naudingas visiems Šiaurės airijos e, žmonėms. Ir susitarimas turės kalbėti apie praeitį, apie palikimą, tik tuomet galėsime uh, atsižvelgti į e, nukentėjusių, į aukų e, rūpeščius. Mes turime e, neprarasti galimybių ir apie tai šiandien buvo daug kalbėta. Mes siek, darome pažangą ir toliau dirbsime. Šią linkmę norėčiau visiems padėkoti, kurie paremė mus ir mes turime dirbti Šiaurės Airijos labai toliau. Dėkoju. Toliau pasakys Dans pusantros minutės. Ačiū. Aš e, niekuomet neįsivaizdavau, kad išgirsiu tokių žodžių mano šalis, ne jūsų. Apie tai kalbėjo ponas Nuttall, kalbėdamas apie Šiaurės airijos taikos procesą. E, pirminkė, daugelis kolegų pritarė rezoliucijos projektui, e, didžiojo penktadienio sustarimų daugumą jau įgyventinta ir mane paprastai E, malonu buvo dirbti su leiboristų valstybės sekretoriumi Šiaurės Airijoje, kai buvo įgyvendinami elementai tam tikri susijęs taikos procesų, pavyzdžiui, tam tik, e, tikros, e, tikra autonomija baudžiamosios teisės srityje. Sėkmė mus lydėjo ir svarbiausias dalykas sėkmę užsitikrinti yra paaiškinti, kas yra svarbiausia ir kaip pasiekti tuos dalykus. Mes E, turime galvoti apie jaunąją kartą, kuri užaugo po didžiojo penktadienio susitarimų. Ir mes, norėdami, kad tie žmonės nebegalvotų apie bombas, apie smurtą, turėtume siekti toliau taikos. Turime e, galvoti apie politiką, kuri leidžia pasiekti taikos. Ir reikia siekti, kad rytojus politiniai lyderiai taip pat e, būtų suinteresuoti dirbti toliau ir kad jaunimas nenusigręžtų nuo to. Mes e, norime, turime susėsti su politiniais oponentais ir norėčiau visas šalis paraginti emocinę, politinę, finansinę prasme e, prisidėti prie šios gražiausios Europos dalies ateities. Ačiū. Dans képviselő úr, elfogad egy kékkert? Pone Dans, ar sutinkate atsakyti klausimą pagal mėlynąją kortelę? Prašau. Noriu pasinaudoti galimybę padėkoti jums. Jūs tikriausiai nauja, naujas narys. Pa, padėkoti jums už jūsų pasisakymą. Ar jūs e, sutinkate, kad Šiaurės Airijos žmonės yra nepaprastai dėkingi už visą paramą, kurios sulaukia iš Europos parlamento. Šiaurės Airijoje šios diskusijose, šios, šiaurės diskusijų klausimų temos čia visada, atsiprašau, diskusijos visada vykdavo vieningai. Ir iš tikrųjų, ponia Brokai, aš jūs teisus, aš nežinau, ką, kaip elgsis Britų vyriausybė dėl tų lėšų. Noriu dar kai ką pasakyti, noriu uh, pagerbti Žaką Delorą šiandien ir daktarę Moniką Matys, kuri, yra, kur buvo pirmoji komisijos narė, kuri pateikė, kuri pristatė šią taikos iniciatyvą. Esu tikrai labai dėkingas jiems abiems. Ačiū. Norėčiau paprašyti narių mėlynosios kortelės procedūra naudotis tuo met, kai norite užduoti klausimus, kad kita pusė galėtų sureaguoti. Pone Dans, ar norite sureaguoti, nes klausimo nebuvo iš tikrųjų. Toliau žodis poniai Žitnanskai vienai minutiai. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Nežiūrint to, kad e, didžiojo penktadienio susitarimas buvo pasirašytas, matome demonstracijų taip pat e, smurto apraiškų, todėl taikos procesai Šiaurės Airijoje turi būti nedelsiant atnaujinti, nes tik per jį e, pasipriešinsime smurtui. Aš remiu parengtą rezoliuciją ir tikiuosi, kad taikos sieksime be smurto. Tos susijusios priemonės ne tik prisidės prie Šiaurės Airijos ekonominės plėtotės, bet ir užtikrins jai šviesę ir ge, šviesę gerbuvio ateitį. Ačiū. Toliau žodis ponui Picula. Vienai minutiai. Thank you. Ačiū. Noriu pas, ir, ir aš pasveikinti komisijos narę Kretų. Daytono susitarimai ir buvo svarbus bos, karo Bosnijoje Hercegovinoje pabaigai ir mano šaliai. Tai yra indėlis į tai, kad R2 susitarimas padėjo e, susodinti abi kariaujančias pusės prie stalo, tačiau Daytono susitarimai nepadėjo pagrindo taikos procesui. E, Dunojaus e, upė Kroat, Dunojus Kroatijoje e, apsprendė Dunojaus upės vaga Kroatija apsprendė, e, kas, kas pasiliko kur gyventi. E, didžiojo penktadienio susitarimas yra laimėjimas visiems. Ačiū. Tarabela képviselő úr, egy perccel rendelkezik. Toliau žodis ponui Tarabelai vienai minutį. Pone komisijos narė, aš nusprendžiu dalyvauti šiose diskusijose, nes šiandien, kai girdime, kad yra religinių bendruomenių arba bendruomenių, kurios ir religinių pagrindų negali sugyventi, tai man iš karto ateina į galvą e, Bagdadas ir noriu ir mm, taip pat pakalbėti apie London ir, ir Belfastą ir pasidžiaugti tuo, kaip taikos iniciatyva vainikavosi sėkmė iki šiol. Ne, išlieka nu, nedidelė mažuma, kuri norėtų, kad konfliktas atsinaujintų. Mes remiame šią rezoliuciją, bet taip pat remiame tą ilgą ir sudėtingą procesą ir noriu užbaigti. E, e, pasakydamas, kad taika niekada nėra galutinis pasiektas dalykas, kad jos reikia nuolatos siekti. Laimiai Šiaurės padėtis Airijoje. E, iš tikrųjų, e, tai Šiaurės Airija yra visiškai netoli mūsų. Mes, mums rūpi, kas vyksta ten, kas vyksta pas kaimynus. Ir aš tikiuosi, kad tos pastangos bus tęsiamos, nes jos bu, turi būti tęsiamos ir kad konfliktas neatsinaujins. Ačiū. Köszönöm képviselő úr hozzászólását, ezzel a írásbeli hozzászólók sora e, lezárása kerül. E, Ačiū. Tad dabar išklausėm visus kalbėtojus. Dabar atėjo laikas spontaniškiams pasisakymams ir pirmiausia suteiksiu žodį poniai Maginės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos nariai už tai, kad išryškinote ES vaidmenį Šiaurės Airijos procese. Ir šiuose debatuose dalyvauja ne vien tik tai Airijos ar Junktinės karalystės atstovai, mes ir daugiau iš kitų šalių atstovų. Mes kalbam apie žmonių gerovę. Dabar rezoliucijoje vartojamas žodis aklavietė, bet vis dėlto nevartojamas užlugimas žodis. Ir iš tikrųjų mes turėtume užtikrinti, kad čia kalbėtume vien tik tai apie dabartinį aklavietę, iš kurios išbristi yra įvairių šalių, Šiaurės e, karalystės ir Šiaurės airijos vyriausybių kartu atsakomybė. Aš užaugau mm, netoli Šiaurės airijos e, sienos ir aš girdėjau apie vaikus, motinas, tėvus nužudytus. Uh, Ir mano vaikai jau laimiai nebe, nebežino, kad tokia buvo Šiaurės Airija ir aš tikrai nebenorėčiau, kad vėl būtų taip, kas buvo praeitį ir mūsų diskusijos tikrai labai svarbios. Pirmininkė, ačiū. Dabar ponia Bilbao kalbės. Ačiū ponė pirmininkė. Aš norėčiau išreikšti savo pritarimą rezoliucijai, nes e, teisė į taiką yra viena iš mūsų teisių ir kartu iš tikrųjų reikia e, spręsti e, konfliktą, reikia remti taikos susitarimą, nes tai atitinka kartu ES bendruosius tikslus. Mes negalim leisti, kad ES teritorijoje būtų nestabilumas, nebūtų taikos. Mes turėtume visi padėti spręsti problemą. Ir todėl Baskų vyriausybės e, kartu atstovai irgi prisideda prie e, šio proceso. Tad norėčiau, kad ir ES institucijos nenuleistų dėmesio nuo mūsų taikos proceso, e, nes mes irgi, mums reikia paramos Baskų žemėje taikos procesui. Ačiū. Dabar Bilbao Berandika. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, iš tikrųjų, rezoliucija yra labai svarbi, joje pakartojami taiko susitarimo svarbiausi punktai, tie punktai, kuriuos reikėjo įgyvendinti, kurie e, kur kas dar neįgyvendinti. Ta proga norėčiau padėkoti komisijos nariai Kretu už pastangas už e, kartu paminėtą specialiąją darbo grupę Tad visa tai yra svarbu siekiant įtvirtinti taiką ir politiškai išspręsti konfliktus, dėl kurių kenčia štai ši ES vieta. Politinių, politinės frakcijos dauguma iš tikrųjų pritarė šiai rezoliucijai, kuri puikiai išdėsto faktus. Tad parlamento frakcijos pripažįsta, kad reikia pirmiausia suvokti problemų šaknis tam, kad būtų galima jas išspręsti. Ir aš tikiuosi, kad komisija prisidės kartu, um, prisidės prie konfliktų sprendimo ir Baskų šalyje. Ačiū. Ponas Eldridge. Ačiū noriu išreikšti susižavėjimą Šiaurės Airijos žmonėmis ir politikais, kurie pademonstravo brandą ir kartu ryštą e, tam, kad būtų galima įveikti šį konfliktą. Tikrai žaviuosi jais. Noriu pasakyti, kad mes tikrai turėtume pasiekti galutinę teisingumo ir vėl uh, turiu galvoje 21 tos grupės e, teisingumo prašymą. Prieš jau praėjo e, metų metai ir tos grupės žmonės nežino, kas iš tikrųjų įvyko jų artimiesiems. Jie tiesiog nežino visos tiesos. Tada aš tikrai kreipiuosi ir airijos politikus, kad jūs padėtumėt tiems žmonėms, kad tiesiog uh, E, padėtumėte įtvirtinti teisingumą ir aš noriu palinkėti jums visokiojo sėkmės. Te, te palaimina jūs Dievas. Ačiū. Pol, toliau ponia Dots. Deja, vėlgi nebėra galimybės e, pateikti klausimą pagal mėlynąją kortelę, e, kadangi dabar yra spontaniški pasisakymai. Aš jums žodį suteikiau jau anksčiau, todėl antrą kartą uh, Deja, nebegaliu jums suteikti žodžio. Ir paskutinis kalbės ponas Jakobčič. Ačiū, ponė pirmininkė. Dialogas svarbus. JAV nėra kitokių alternatyvinių sprendimų. Alternatyvinių sprendimų dialogo palaikymui ir taik, taikai. Kartu mes kalbam ir apie toleranciją. Šalyje, kurioje aš pats gyvenu, prieš keliarius metus buvo karas, dabar vėlgi reiškiasi tiesiog kalbinė, kultūrinė netolerancija. E, o grįžtant į Šiaurės Airiją, tai iš ties e, padaryta nemažai. Tad Šią mūsų rezoliuciją mes iš tikrųjų e, skatinam ir savotiškai pripažįstam drąsių žmonės, kurie nenuilstamai dirba taikos proceso vardan Šiaurės Airijoje. Todėl aš pritariu e, rezoliucijos sprendimui. Dėkuoju. Norėčiau informuoti kolegas, kad turime pasiūlymą dėl rezoliucijos. Ir dar prieš tai norėčiau uh, savo vardu pasveikinti naująją komisijos narę, kuri anksčiau buvo mūsų kolegė. Norėčiau išreikšti mūsų savo dėkingumą už pastabas, taip pat, kad suteikėte man galimybę pasisakyti komisijos vardu šiuose labai svarbiose diskusijose. Daugelis e, narių sakė, kad ES PIS programa yra labai svarbi, unikali programa, e, finansuojamas per struktūrinius fondus. Sutinku su visais jumis, taikos sutvirtinimas, konsolidavimas taip pat reiškia ir darbo vietų, ekonomikos augimo užtikrinimą. Mes tai darome šios programos pagalba, siekiame e, suteikti naujų galimybių, pirmiausia, jaunai kartai. Mums reikia stabilizuoti ekonomiką ir padėti jai atsigauti. Daugelis iš jūsų sakėte, kad labai skaudu matyti E, kai minime e, Berlyno sienos kritimo 15-asias e, metinės, tebėra sienos, kurios skiria Belfaste bendruomenės. Europos projektas suvaidina savo vaidmenį. Mes per 26 metus pademonstravome, kad žmonės, tautos gali susivienyti, susivienyti bendruomenės, susivienyti skirtingos šalis E, vyriausybė e, Jungtinės karalystės Šiaurės Airijos vadovybė taip pat gali tikėtis mūsų paramos, mano asmenės paramos, e, užtikrinant ilgalaikę taiką, klėstėjimą. Aš ateitie lankysiuosi regione, man tai yra asmeninis prioritetas kaip ir komisijai, aš negaliu kalbėti apie baskų problemos, galbūt galėsiu uh, apie tai pasisakyti savo kalbą, nes atsakau nariams iš Ispanijos. Europos komisija Šiaurės uh, Airijos atveju reagavo paprašius dviems vyriausybėms uh, Junktinės karalystės ir Šiaurės Airijos o to negalima pasakyti, kalbant apie e, Baskų krašto problemas. Europos Sąjunga yra taikos e, proceso tarsi tarpininkė tarp dviejų šalių. Ir norėčiau e, pasakyti jums, kai ką Europos komisija iš tikrųjų prisidėjo siekdama modernizuoti e, Baskijos e, ekonomiką, pirmiausiai sanglaudos politikos pagalba, remiamos inovacijos, reindustrializacija. Jūs taip pat žinote, kad Bilbao miestas, tai yra miestas, kuris beveik šimtų procentų yra e, sukurtas iš ES lėšų, tai yra modernus miestas ir taip pat mes Vaskų regione siekime užtikrinti tvarų augimą. E, reikėtų kreiptis oficialiai į tarybą, norint spręsti Baskijos problemas, nes taryba priima šiuo atveju sprendimus, o komisija tarybos nurodymų gali kurti specialią darbo grupę. Dėkoju. Dėkoju. Jums dar kartą, aš pirmą kartą. E, atvykau pas Jūs kaip komisijos narė ir labai labai ačiū Jums už Jūsų paramą. Köszönjük eh, Kretu biztos asszonynak a munkáját, hozzászólását, és eh, további jó munkát kívánunk neki az új pozíciójában. Képviselőt... Dėkuoju Jums už darbą, eh, už Jūsų atvykimą ir linkiu sėkmės Jūsų naujajame darbe. Norėčiau informuoti kolegas, kad pateiktas pasiūlymas dėl rezoliucijos kurį pasirašė šešios frakcijos. Diskusijos šio klausimu baigtos, balsuosime rytoj. Eh, eh, Dabar kitas darbo tvarkės punktas. Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir su